Uh, Labas rytas visiems, jau praėjo 15 minučių, paskubėkime. Darbo atvarkės tvirtinimas. Ar yra prieštaraujančiųjų? Aš norėčiau ketvirtąjį punktą pakeisti. Kalba eina apie trišalės dėrybas. Jos įvyks šiandien, apie tai kalbėsime šiandien po pietų, po 19 punkto, ketvirtas punktas bus aptariamas. Dėl balsavimų, šalia balsavimo klausimų dar gali būti pridedami keli papildomi klausimai dėl trilogo posėdžio ir kitų klausimų. Praeito posėdžio protokolo atvirtinimas. Protokolas bus laikomas patvirtintų, jeigu nebus pastabų iki posėdžio pabaigos. Pirmininko pranešimai. Šis posėdis bus transliuojamas internetu, kaip visuomet. Korespondentų sąrašas buvo išdalintas. Ketvirtasis punktas. Padėti susijusi su trišalėmis dėrybomis. Kaip sakiau, jis yra atidėtas. Penktasis darbo tvarkės punktas. Keitimasis nuomonėmis su Mikaeliu Gustafsonu. Jis sėdi man iš kairės. Jis yra moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto pirmininkas. Kalbėsime apie lyčių aspektą integravimą į parlamento komitetų darbą. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Kaip žinote, Europos parlamentas daug dėmesio skiria tam, kad būtų skatinama lygybė tarp vyrų ir moterų Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Dėl to labai svarbu integruoti tas pastangas į visų parlamento komitetų darbą. Mūsų svečias šiandieną, kaip jau minėjau, yra moterų teisų komiteto pirmininkas. Jam suteiksiu žodį ir mes aptarsime šią svarbę temą. Prašau, pirmininkė. Ačiū. Dėkoju, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Pasistengsiu dabar gal perėti į švedų kalbą, nes man taip yra paprasčiau. Paprasčiau man kalbėti yra savo gimtąją kalbą, taigi kviečiu visus užsidėti ausinės. Tack så hemskt mycket att jag eh, Norėčiau padėkoti dar kartą, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Labai džiaugiuosi, kad turėsiu galimybę pakalbėti apie tai, kaip galime plėsti savo veiklą ir galvoti apie lyčių perspektyvą visose uh, e, sritise. Um, lyčių lygybės komitete mes veikiame pagal dviejopą uh, E, požiūrį. Mes e, iš dviejų pozicijų žiūrime į lygybės klausimus. Mūsų komitetas yra atsakingas už tai, kad e, kovotų už vyrų moterų lygybę ir šios klausimus akcentuotų kaip galima labiau ES. Kita mūsų veiklos rytis - siekti integruoti lyčių aspektą į visas politikos kryptis. Mes e, užsiimame taip vadinamų lyties aspekto integravimų, skatiname jį. Aštuntas starties straipsnis kalba apie tai, kad ES turėtų panaikinti neligybę tarp vyrų ir moterų visose politikos teise. Toks yra mūsų teisinis veikimo pagrindas. Taigi net ir komitete, šiame komitete mes e, matote mūsų komiteto pakeitimus lyčių lygybės klausimais. E, mes taip pat siekime užtikrinti, kad kiekviename komitete būtų uh, narys, kuris užtikrintų e, lyties aspekto integravimą į visas politikos kryptis. Kartais dėl to kyla problemų, nes žmonės nesupranta, kaip galima kalbėti apie lyčių lygybę tam tikrose sritise, bet jeigu mes pasižiūrėtume į praktinius dalykus, tai pamatytume, kad kiekvienas klausimas gali būti siejamas su lyčių lygybės klausimu. Kas antrus metus mes e, komitetams siunčiame apžvalgą, e, kurioje parodoma, kokios buvo gyvenamos strategijos, kokių imtasi veiksmų ir taip pat bandome spręsti problemas e, viso parlamento mastu, kurios iškyla. Taip pat E, rengiama rezoliucija, kuri leidžia pasižiūrėti, kaip komitetai sprendžia lyčių lygybės klausimus. Ir skirtingose komitetuose praktika yra skirtinga. Aš labai džiaugiuosi, kad uh, komiteto pirmininkas šiame komitete yra atsakingas už šios klausimus ir labai patenkintas esu, kad suteikiama pakankamai svorio lyčių lygybės klausimui šiame komitete. Manau, labai svarbu nepamiršti, kad mes turime parodyti pavyzdį šioje srityje. Turime pabandyti uh, įgyvendinti savo įsipareigojimus mes turime Lisabonos sutartį, kurioje aiškiai pasakyta, kai, koks yra mūsų tikslas ir mes turime m, mm, spręsti lyčių lygybės klausimus. Ir jeigu norime praktiškai tai gyvendinti, turime parlamente dirbti labai daug, kad akcentuotume, kaip svarbu visuomet prisiminti lyčių aspektą visose mūsų veiklos srityse. Ir šis komitetas uh, E, galėtų e, keletoje sričių e, dirbti. Aš noriu Jums pasiūlyti savo mintis. Dėl to kiekvienas komitetas šiaip gali patvirtinti lyčių strategiją, kurioje aiškiai būtų uh, išaiškinta, kiek svarbus šis klausimas uh, yra uh, kontekste kitų atitinkamų komiteto svarstamų klausimų. Taip pat e, reikėtų galvoti apie e, konkrečiai lyčių e, perspektyvą e, moteris tarptautinėje prekyboje. E, trečias dalykas. Reikia visuomet stiprinti bendradarbiavimą su kitais komitetais, e, kurti sinergijas lyčių lygybės srityje. Ketvirtas aspektas, kuris mano nuomonė yra svarbus. Uh, būtų toks. Reikėtų pasinaudoti sukauptą patirtimi Europos parlamente ir e, pritaikyti praktikoje daug pavyzdžių. Labai daug žmonių e, yra sukaupę išsamių žinių šioje srityje ir aš labai džiaugiuosi, kad į mane kreipėtės. Aš e, galvoju apie ateitį. Prisiminkime, kad lapkritį buvo priimta rezoliucija dėl lyčių aspekto stiprinimo Europos parlamente. Ir sakoma rezoliucijoje, kad turėtume pabandyti pakeisti struktūras ir užtikrinti, kad e, lyčių perspektyva visuomet atsispindėtų mūsų politinėme darbe. Rezoliucija e, parengta lyčių lygybės komitete ir šis komitetas, kaip rezoliucija kalbama apie mūsų komitetą, kuris gali teikti pakeitimus kitų komitetų dokumentams ir mes labai džiaugiamės šią galimybę, kad galime tokius pakeitimus teikti. Bet e, aš tikiuosi, kad kažkada mums to nebereikės daryti. Aš laukiu tos dienos, kai e, komitetai nuo pat pradžių atsižvelgs į lyčių lygybės klausimus, kad mums nebereikėtų mm, teikti pakeitimų toliau, bet e, dabar gal tiek ir laukiu jūsų pastebėjimų. Ačiū už įžangą, dabar galime užduoti klausimus. Šis komitetas turi 31 na teisę narę. 7 iš jų dabar yra posėdėje. Taigi tikro komiteto vaizdo nematome. E, bent jau moterų dalyvavimo diskusijose, diskusijose prasme Ir man įdomu, ar tai atitinka parlamento lyčių balanso na, procentus. Aš skaičių dabar neturiu. Ar kas nors turi klausimų, pastabų, komentarų? Pana Šolcas. Ačiū, pana pirmininkė. Sveikinu atvykus į mūsų komitetą. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas. Jeigu kalbėsime apie horizontalią integravimo pusę, dažnai kalbame apie lyčių aspektų integravimo, bet taip pat ir kai kalbame apie ekologijos klausimus, tai taip pat yra integravimo aspektas, kuomet susijęmos įvairios politikos sritis. Tarptautinėje priekyboje mes dažnai susidarome su tokia situacija, kuomet susidurime su vystimaisiais ir e, verslo pasauliu. Ir kalbant, kai kalbame apie prekybos pasakmes ir apie tiesioginės moterų gyvenimo sąlygas šalise, su kuriamis prekiaujame. Pamačius moterų klausimų procedūrą dėl e, lyčių aspektų integravimo į e, pranešimus, gal galite paaiškinti, kokia yra jūsų patirtis e, sprendžiant šios klausimus kitose komitetuose. Jūs papasakote apie bendrą situaciją, tačiau kokia yra jūsų patirtis, nes tiesą sakant, mūsų pranešimuose mes, aišku, nekreipiame daugiausia dėmesio šiems klausimams, aišku, mes tengiamės atsižvelgti į tai, kokį poveikį moterų lygybei vaika, vaikų situacijai turi mūsų darbas. Tačiau konkrečiai, ko jūs tikitės iš komiteto, iš pagrindinio komiteto iš mūsų ar kito komiteto, sprendžiant jūsų kompetencijos klausimus. Daugiau klausimų neturime ir prieš suteikdamas jums žodį vėl noriu pasakyti, kad mes uh, užpildėme išsamų klausimyną, kurį parengė moterų klausimų komitetas. Mūsų vicepirmininkė Muskardinį yra atsakinga už šią mūsų darbo dimensiją, dimensiją INTA komitete. Pone Gustafsonai, prašom Jums žodis vėl. Labai ačiū už šį klausimą. Jeigu teisingai supratau, jūs klausėte apie mano patirtį, kuomet mes pateikėme savo pakeitimus kitiems komitetams. Sąžininkai sakant, nemanau, kad tai yra geriausias darbo būdas. Skaitydami, pavyzdžiui, jūsų komiteto ar kitų komitetų pateiktus pasiūlymus, labai dažnai sakome, žiūrėkite, čia ar čia trūksta lyčių perspektyvos, tačiau labai dažnai mes neturime pakankamai žinių apie jūsų kompetencijos rytį, pavyzdžiui, ką galėtų reikšti lyčių perspektyva tarptautinėje prekyboje. Kai mes teikiame savo pasiūlymus, mes juos teikiame pagal savo žinias ir patirtį ir labai dažnai. Sužinome na, gaunate mūsų pakeitimus, jūs galbūt e, gali pasirodyti, kad mūsų pakeitimai keistai suformuluoti. Taigi jūs išmanote savo sritį e, puikiai, o mes dirbame tik tai su lyčių klausimais. Taigi būtų labai gerai, kad lyčių perspektyva. Na, Lyčių perspektyvos e, pakeitimai būtų suformuoti jūsų pačių. Dažnai mes uh, darome tai, ką galime, tačiau mes neturime specialių žinių iš jūsų srities. Dėl labai gerai būtų, jeigu komitetai patys suformuotų savo lyčių strategijas, kaip spręsti šios klausimus, kokį vaidmenį tas aspektas turėtų užimti jūsų komiteto, komitetuose. Labai dažnai kalbant apie lyčių perspektyvą, e, tai galvojame, kad čia pačios moteris turėtų kažką tai daryti. Čia nėra e, vien moterų teisų klausimas. Lygybė yra susijusi su žmogaus teisėmis, demokratija ir tai susiję vienodai tiek su vyrais, tiek su moterimis. Todėl manau, kad svarbu atminti, kad tai nėra kažkoks šalutinis klausimas, tai yra žmogaus teisų klausimas. Grįšiu prie klausimo apie Junktinės valstijas. Manau, kad būtų geriausia, jeigu moterų klausimų komitetas neturėtų renkti tų pakeitimų. Apie tuos dalykus reikėtų galvoti nuo pat pradžių. Tačiau jau e, apie 20 metų viskas vyksta būtent šitaip. Iš pradžių man būdavo labai sunku, e, galvojant, kaip atsižvelgti į e, lyčių perspektyvą įvairiose sritise. Na, pamažu šitą išmokau. Ir galbūt galima sugalvoti, kaip tai galėtume padaryti daug lengviau, e, nes jeigu jūs patys apie tai galvotumėte nuo pat pradžių, būtų daug lengviau. Labai ačiū. Herr Gustafsson, herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen Ačiū, ponė Gustafsonai, dėkoju, kad atvykote šį rytą. Norėčiau paliesti tą temą, kuri nėra visiškai tiesiogiai susijusi su tarptautinė priekyba. Taigi tai bus klausimas, kuris nėra susijęs su tarptautinė priekyba. Tačiau malonu, kad jūs suvokėte, jog mes rimtai išvelgiame į šios klausimus mūsų komitete. Dažnai yra pamirštama vyrų lygybė, lygybės tema. Ar apie tuos klausimus jūs irgi kalbate, apie vyrus, su kur, kurie susiduria su tam tikrais sunkumais, nes e, tai turi įtakos, aišku, ir priekybos klausimams. Nežinau, ar turite apskritai kokiu tai duomenu apie tai, kiek vaikinų nebaigia mokyklų, uh, nes matome, kad moterys vis dažniau baigia, vis, baigia mokyklas ir gauna aukštesnės kvalifikacijas negu vyrai, tarkim, vaikinai. Ir tai gal irgi turi įtakos visuomenėms, kalbant apie priekybos santykius ir panašiai. Man tiesiog įdomu sužinoti, ar apie tai jūs irgi kalbate savo komitete, nes man dažnai susidaro įspūdis, kad apie vyrus mm, dažnai yra pamirštama tokiuose diskusijose. Gal norėtumėte atsakyti šį klausimą, tikrai labai įdomus klausimas. Na žinoma, aš noriu pirmiausia pasakyti, kad lygybės, lyčių lygybės klausimas tikrai nėra susijęs su tik, tik tai su moterimis. Uh, klausimas yra susijęs ir su vyrais, ir su moterimis, kad jie turėtų tas pačias galimybės. Ir nesvarbu, ar tai būtų vyrai ar moterys, svarbu užtikrinti vienodas galimybės abiems lytims ir aišku, tai, kad berniukai nebaigia mokyklų, Tai iš tiesų yra labai opi problema tiek mano šalyje, tiek jūsų šalyje. Na ir jeigu tik išvelgiama kokia tai neligybė, ar, ar ji būtų susijusi su vyrais ar su moterimis, ją reikia tą problemą spręsti. Ir aišku, daugiausia problemų yra susiję su moterų diskriminacija, ne, ne su vyrų diskriminacija. Ir e, dar tikrai daug ką turime nuveikti siekiant užtikrinti moterų teisės ir galbūt kartais e, šiek tiek nukenčia dėl to vyrai, bet aš tikrai nesu moterų komiteto pirmininkas, aš esu lyčių lygybės komiteto pirmininkas. Dėl to aš ir akcentuoju šį aspektą. Man labai svarbu, kad jūs suprastumėte, jog e, ne vien tik tai apie moteris eina kalba. Na, vis tiek komitetas vadinasi moterų teisų e, komitetas. E, toks yra jo pavadinimas. Dėkoju. Kągi, kolegos, pereikime prie šeštojo darbos vaikės punkto. Norėčiau Jums priminti, kad Turime 35 darbo atvarkės punktus šiandieną. Taigi reikia paskubėti. Šeštasis punktas tai yra teisėkuros klausimas. Kalba eina apie dalinį tarybos reglamentą susijusį su alyvogių aliejumi ir kitais žemės ūkio produktais, kurių kilmė šalis yra Turkija. Kalba eina apie jų importą ir to reglamento keitimą pagal komitologijos procedūrą. Aš esu pranešėjas, pranešimo projektą esate gavę, apsvarstysime šiandien pranešimo projektą. Trumpai norėčiau Jūs informuoti, kad e, aš siūlau laikytis tos e, filosofijos, e, pagal kurią mes ir dirbame, tie omnibus reglamentai, omnibus 1, omnibus 2 Tai yra susijęs su tais reglamentais ir pranešimo projektas yra išdalintas, ar būtų klausimų, pastabų, prieštaravimų, kokiu tai mano siūlomam tekstui. Tai dabar yra proga tą padaryti. Šešėlinių pranešėjų nėra šiandieną posėdyje, tai gal kiti komiteto nariai norėtų pasisakyti? Tai gal tuomet išklausykime komisijos. Komisija atstovauja ponia Dormol Marina. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš čia. Dėkoju. Dėkoju už pranešimą. Labai trumpai pasisakysiu. Komisija nepritarė pirmajam, trečiajam ir septintajam pakeitimams dėl to, kad tie pakeitimai šiek tiek prieštarauja bendram supratimui. Dėl pirmojo ir trečiojo pakeitimų mes manome, kad standartinės konstatuojamosios dalys, kur kalba eina apie bendrąjį supratimą, jo ketvirtąjį punktą, tekstas turi būti išsaugotas ir nekeičiamas. Dėl septintojo pakeitimo mes norėtumėme, kad uh, numa, būtų numatytas dviejų, o ne keturių mėnesių laikas prieštaravimams išsakyti. Tiek būtų mūsų pastebėjimų. Dėkoju, sako pirmininkas, atsižvelgiame į jūsų pastabas. Pakeitimo pateikimo terminas yra birželio pirmoji diena, 12 val. dienos. Na ir aš pats apsvarstysiu komisijos pastabas ir pasiūlysiu gal kelis pakeitimus savo pranešimo projektui. Dėkoju. Dabar pereisime prie septintojo darbo atvarkės punkto, vėlgi teisėkuros klausimas. Dalinis tarybos reglamento keitimas. Kalba eina apie tam tikras kvotas aukštos kokybės jautienai, keulienai, paukštienai, kviečiams, meslinui, sėlenoms, išsijoms ir kitoms liekanoms. Pranešimo projektas yra išdalintas. Aš esu vėlgi pranešėjas šiuo klausimu. Taigi dabar galimybė pasisakyti komiteto nariams. Gal yra kokių tai pastabų? Panašu, kad ne. Šešėlinių pranešėjų vėlgi salėje nėra. Komisijos atstovė gal tuomet. Ta pati kolegė iš komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už pranešimą. Vėlgi komisija negali pritarti pirmajam ir penktajam pakeitimams dėl tų pačių mano jau anksčiau išsakytų priežasčių. Ačiū. Pirmininkas neįsijungė mikrofono kalbą, taigi vertai negali išversti jo žodžių. Aštuntasis punktas. E, pranešėjo pono Fjolnerio nėra, taigi pereikime prie devintojo punkto. Makrofinansinė pagalba. Kirgizijos Respublikai. Aš taip pat esu šiuo klausimu pranešėjęs. Tai yra teisėkuros pasiūlymas. Jūs gavote pranešimo projektą. Nereikėtų tikriausiai kartoti to, kas ten parašyta. Svarbiausias yra politinis dalykas susijęs su komitologijos klausimais ir aš laukiu komisijos prieštaravimų. Prieš suteikiant žodį komisijai norėčiau išklausyti parlamento, šio komiteto narių. Ar kas nors turi ką pasakyti? Atrodo, taip nėra. Vėl komisijai žodis ponas Peks. E, jis ką tik atvyko, atsiprašau, šiek tiek gal paskubėjome svarstyti šį klausimą, turėjome vėliau kalbėti šiuo klausimu. Dėkoju, pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju. E, jūs labai gerai dirbate, tai dėl to ir nespėjau iš karto ateiti, laiko ateiti. Pasiūlymas, apie kurį kalbame, yra svarbus e, politinė krizė 2010 taisiais ir etninės, e, etninė neramumai smurtas e, labai pakenkė Kirgizijos Respublikai, šalis e, išgyvena ekonominę krizę, labai gilios ekonomikos problemos susidarė. Nežiūrint šių iššūkių šalis įgyvendinta reformas, buvo patvirtinta nauja konstitucija, buvo e, surenkti laisvi parlamento, prezidento rinkimai, jie vyko praeitais metais, taigi mes turėtume paremti ekonomikos stabilizavimą čia šalyje, kad padėtume e, valdžiai, kurio demokratiška, e, sustabdyti ekonominį smurtą 2010 metais E, buvo, komisija sulaukė po 2010 metų dėl finansinės pagalbos, taip pat EVF patvirtino šalies programą ir mes pasiūlėme mikrofinansinę pagalbą, kurios visa suma bus 30 milijonų eurų, pusė šios sumos turėtų būti pagal mūsų pasiūlymą e, skirta kaip dotacijos. E, Pirminkė, jūs savo pranešime siūlote atsisakyti pat E, paaiškinimo, kodėl reikalinga e, Patariamoji procedūra, tai yra e, apie ją kalbama 18 pastraipoje, bet mes manome, kad labai svarbu pažymėti, jog susitarimas tarp parlamento ir tarybos dėl to, ar reikėtų patariamojo komiteto, ar reikėtų taikyti e, tyrimo procedūrą, e, E, turi būti siejamas su supratimo memorandumo patvirtinimu. Šiuo metu e, mikrofinansinės pagalbos pasiūlymai yra tarsi užblokuoti, tas pats yra pasakytina apie Gruziją Komisija jau yra pateikusi pasiūlymą, tai padaryta dar pernai sausį ir komitologijos klausimas kol kas dar nebė, nėra išspręstas. Taigi mes norime, kad taip galima greičiau būtų išspręsta ši problema ir kad nebebūtų blokuojami kiti e, makrofinansinės pagalbos pasiūlymai. Tai yra labai svarbu, galvojant apie bendrąją finansinę situaciją. Taip pat nepamirškime E, kokie turi poveikį e, arabų pavasaris pietiniams mūsų kaiminėms. E, Egiptui siūloma suteikti maždaug 500 milijonų pagal mikrofinansinę pagalbą. Mes jau rengėme pasiūlymą ir tikime, kad toks pasiūlymas bus priimtas, kai bus patvirtinta TVF programa. Dabar grįžtu prie Kirgistano. Komisija bus labai dėkinga, jeigu parlamentas galėtų paspartinti darybą su taryba dėl e, tyrimo ar patariamosios procedūros. Ir e, šią problemą galima svarstyti arba e, dabartinio pasiūlymo dėl Kirgistano kontekste, ar Gruzijos pasiūlymo kontekste, tačiau bet koks sprendimas būtų tik tai laikinojo pobūdžio, tol kol nebūtų susitarta apskritai dėl pagrindų reglamento konteksto. Labai svarbu, kaip galima greičiau susitarti, kad makrofinansinės pagalbos priemonė galėtų būti panaudota, kad e, būtų užtikrinta stabilizacija, stabilizavimas strategiškai svarbių šalių. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Aš sutinku, kad skubiai reikia spręsti klausimus dėl sustarimų dėl šių dokumentų, tačiau mes negalime nusileisti dėl svarbiausio klausimo, komitologijos klausimo. Ir viską komplikuoja tai, kad pagrindų e, reglamente pranešėjas Kazakas remiančiam komitetui pasiūlė vietoj įgyvendinimo aktų naudoti deleguotosius aktus memorandumų, pat, e, susirimo memorandumų patvirtinimui. Taigi e, klausimas nėra visiškai paprastas. Pažiūrėsime, ką galima padaryti. Te, terminas e, pakeitimams yra birželio pirmą dieną vidurdienis. Well, uh, cannot come back to... Negalime grįžti prie Fielnerio pranešimo, nes jo kol kas čia dar nėra. Periname prie dešimtojo klausimo. ES ir Kolumbijos bei Perų <clears throat> priekybos sustarimas. Tai yra pritarimo procedūra. Mūsų pranešėjas yra Marija Davidas iš EPP. Jo rekomendacijos projektas jums yra pateiktas. Ir dabar suteikiu žodį pranešėjai Marijo Davidui. Ačiū. Galiu kalbėti gana trumpai, nes jau aptarėme šį klausimą ir dėl jo šiandien balsuosime, dėl tarpinės rezoliucijos šią temą, todėl manau, kad jau daugiau mažiau aptarėme visus rūpimus klausimus, kuriuos sprendžiame šiuo metu. Noriu priminti faktą, kad oficialiai, nors čia ir yra pirmas skaitimasis nuomonės, nuomonėmis dėl pritarimo, iš tiesų e, į parlamentą taryba dar nesikreipė šio klausimu. Ir, kaip suprantu, parašai renkami dar iki šio mėnesio pabaigos. Todėl mes laukiame, kol taryba baigs savo darbą. Kaip tikriausiai suprantate, e, balsuosime po pietų ir po to birželio mėnesį Strasbūrė plenarinėje sesijoje. E, mes išdėstame mums rūpimus klausimus dėl laisvos prekybos sustarimo stebėsenos ypač kai bus pasirašytas, ypač darbo teisės ir tvarios, tvaraus vystimosi sritise. Manau, kad tai yra pakankamai atspindėta ir mano paaiškinamajame rašte, todėl nenustepsite, jeigu galų gale paprašysiu parlamento pritarti šiam laisvos prekybos susitarimui. Kaip žinote, ponas Langenas ir aš kaip e, dviejų pranešimų susijusių su šio klausimu pranešėjai, tai yra pritarimo ir e, saugiklių prasme. Mes rytoj vykstame į Kolumbiją ir Peru. Ir <clears throat> jeigu jūs sutiksite, tai ponas Langedas pritaras, norime parengti ataskaitą komitetui. Todėl maloniai prašau įtraukti šį klausimą į kito komiteto posėdžio darbo tvarkę. Žinoma, tai padarysime. Ponas Langė. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip pasakė Mario Davidas, jeigu kalbėsime apie leidimuosius dokumentus laisvos prekybos sustarimui su Kolumbija ir Peru, reikia dar tam tikrų patikslinimų Mūsų frakcija labiau nori tai pabrėžti negu kitos frakcijos. Mes norime viską aiškiai išdėstyti, norime išdėstyti pozityvų poveikį Kolumbijai ir Peru, tų šalių žmonėms. Todėl tuo pat metu kartu su, su šių šalių parlamentais ir vyriausybėmis mes norime parengti planą, kuriame atsispindėtų mums rūpimi klausimai. Tai yra iš ankstinė sąlyga svarstant e, pritarimą laisvos prekybos susitarimui. Taigi, puiku, kad galime sutarti dėl tolesnių žingsnių, galime parengti rezoliuciją, kuri, kurioje būtų įtraukti mums rūpimi klausimai ir mes e, dėrėsime su partneriais, vyriausybėmis ir Kolumbijos ir Peru e, vyriausybėmis ir parlamentais ir žiūrėsime, ar pavyks suformuoti bendrą poziciją. <clears throat> Kai dėl pranešimų ir, ir dėl tarybos išvadų, tai ponas Davidas e, ir aš dėl to dar kalbėsimės ir aptarsime po to šios klausimus čia komitete. Ir galbūt galėsime kalbėti apie saugiklių reglamentą ir prikybos susitarimą detaliau. Taigi puiku, kad mes kol kas sutarėme dėl visko. Helmut Scholz, GUE. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už tai, kad jau mėnesį jie sklandžiai bendradarbiauja su mumis ir mes tikrai daug keitėmės nuomonėmis dėl šios laisvos priekybos sutarties, asociacijų sutarties priekybinio ramščio. Na ir kalbant apie tai, panašu, kad mes jau labai įsigilinę esame į šį susitarimą. Dėkoju ponui Davidui kuris mums priminė, kad oficialiai dar net nėra prasidėjusios diskusijos dėl šio susitarimo. Tai faktiškai rodo, kad šis susitarimas turės didelės įtakos būsimiems priekybiniams ES ir Latino Amerikos šalių santykiams. Mūsų patirtis panaši ir su Centrinės Amerikos šalimis Taigi visi tie klausimai, apie kuriuos kalbėjo panas Langė, žmogaus teisės, bendrieji sutarties aspektai, čia dar norėčiau pridurti, kad jau iš esmės keitėmės nuomonėmis ir dėl ekologinių klausimų, dėl poveikio vietos žmonėms. Norėčiau taip pat pasveikinti ir ambasados atstovus kurie irgi dalyvavo, kai komitete buvo keičiamasi, nuomonė, keičiamasi nuomonėmis dėl tam tikrų aspektų. Na ir aš dar norėčiau gal tris dalykus pakomentuoti. Per pastaruosius e, įvykusius klausimus, e, kurie įvyko Dėl kalba buvo kalbėję apie tos susitarimus ir buvo kalbama ir apie poveikį neturtingiam žmonėms, varganiems žmonėms ir taip pat ekologinius aspektus ir Kolumbijoje ir Peru. Taip pat kalbėjome ir apie kalnakasybos pramonę. Na ir atlikus poveikio vertinimo studiją matome, jog laisvos priekybos susitarimai turės didelės įtakos ir varganiems žmonėms, ir aplinkai. Na ir kalnakasybos e, suintensyvėjimas ir taip pat e, agrokūras jo gamybą. Komisijos studijoje taip pat matome, kad tai turės irgi neigiamos įtakos aplinkai abiejose šalyse, taip pat turės įtakos ir klimato kaitai ir Rio viršūnių susitikime ir išryškės, ką mes nuveikėme, bandant subalansuoti komercinius, prekybinius santykius visame pasaulyje ir konkrečiai čia kalbame apie ES ir Perų bei Kolumbiją. Taip pat manome, kad liberalizuojant finansų sektorių, apie šį aspektą mes kalbėjome ministrų konferencijoje PPO. Būtent buvo akcentuojama, kad pasaulyje reiktų naujo požiūrio į ekonomikos finansavimą ir aš manau, kad laisvos priekybos susitarimuose nėra tinkamai atsižvelgiama į finansinę ekonominę krizę. Mes manome, kad šia prasme susitarimas nėra subalansuotas, yra daugiau palankus Europos sąjungai ir perdėm ilgai jau buvo deramasi su partneriais dar valdant ankstesniai vyriausybei. Dėl to yra per daug sąsajų su praeitimi ir per mažai yra žvelgiama į ateitį tuose susitarimuose. Na ir galiausiai, kalbant apie žmogaus teisės, mes nekartą keitėmės nuomonėmis apie tai ir aš vis dar manau, kad stiklinė yra pusiau tušia, o ne pusiau pilna šiuo atžvilgiu. Na ir mūsų komitete ir plenarinėme posėdėje buvo šiek tiek ginčiamasi dėl to, tačiau aš manau, kad šiuo atveju rezoliucijos pagalba mes tiesiog bandome parengti darbus plenariniam posėdžiui ir tikiuosi, kad pozityviai įvertinsime tuos sudėtingus kompleksiškus klausimus. Dėkuoju. Ačiū. Ar dar būtų norinčiųjų pasisakyti? Komisijos atstovai Michelangelo Margarita. Like of... Porą pastebėjimų dėl to, kas buvo pasakyta. E, vienas e, klausimas sprendytas buvo biokūras, kitas susitarimas ir jo nuostatos dėl e, šių produktų. Susitarimas yra visiškai neutralus, kadangi biokūrui jau taikomas nulinis tarimas pagal bendrų preferencijų plus sistemą. Taigi dėl poveikio susitarimo biokūrui galiu pasakyti, kad jokio nebus jokių pokyčių. Dėl to, kas buvo pasakyta dėl e, finansinių paslaugų, mes e, atsižvelgsime į išsakytas pastabas. Taip, e, pasaulis per pastarusius keletą metų labai pasikeitė, ypač jau kalbėsime apie finansinės paslaugas vyko diskusijos, darybos su Kolumbija ir Peru. 2007-2008 jau apie tuos dalykus kalbėjome ir buvo atsižvelgta į kontekstą per darybas. Taip pat į Europos pramonės interesus, vartotojų interesus šioje srityje. Per darybas mes nepamiršome šių klausimų. Dėkoju. E, dar e, pranešėjas nori pasisakyti. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai. Noriu padėkoti ponui Langė, Šolcui ir kitiems šešėliniams pranešėjams, kurie pasisakė dėl mano pranešimo. Jie e, su manimi labai konstruktyviai dirbo, nors kartais dėl ideologinių dalykų nesutarėme, bet šiaip suprantame e, vieni kitus. Manau, kad reikia pasidžiaugti ir tuo, kad parlamentas nori daug dėmesio e, skirti žmogaus teisėms, e, darbo teisės, tvariam e, vystimuisi, bet man malonu, kad abi šalis, jų vyriausybės taip pat daug dėmesio skiria šiems klausimams. Turėtume mes pasinaudoti tuo ir padaryti kokybinį šuolį. Tai e, manau, atsispindės ir mūsų diskusijose su ponu Langė per ateinančius keletą dienų ir tikiuosi, kad mes e, prieisime prie išvados tokios, kuri išsklaidytų abejonės e, išsakytas kolegų ir galėsime pasiekti rimtos pažangos šiuo klausimu. Dar norėčiau Jums priminti, kad Europa negali E, kalbėti apie sto, šlėtis prie JAV e, Kolumbijos starties, kuri jau yra įsigaliojusi. Mes atsilikti negali e, nuo sustarimuose išdėstų dalykų. Dėl to mes turime naudotis tais dalykais, kurie jau yra įgyvendinami. Kolumbija ir Peru yra E, atsižvelgusios į daugybę mūsų prašymų ir manoma, kad tai naudinga ir šių šalių žmonėms. Galiausiai, pirmininkė, ar galite patvirtinti, kad šiuo klausimu balsuosime pusę penktos šiandieną, nes darbo tvarkė savo tai galimas balsavimas, bet ar, ar balsuosime tikrai šio, dėl šio klausimo? Puiku. jau išplatintas. Prieš porą minučių jums prašymo, kaip žinia, taryba e, formaliai dar nepasisakė, nes e, bus priimtas sprendimas e, po poros dienų. Ir kyla klausimas, ar galime numatyti datą pakeitimams. Siūlyčiau atidėti šį klausimą, jo sprendimą kitam posėdžiui, nes taryba dar netarė savo, neišsakė savo nuomonės. O kitą posėdį e, nustatysime terminą pakeitimams, tikėdamėsi, kad uh, E, taryba e, išnagrinės artimiausių metų šį klausimą. Tai yra pritarimo procedūra ir e, pakeitimai susiję tik tai su teigiama arba neigiama išvada. Pranešėjas, jeigu jūs siūlo pritarti tarybai, tai pakeitimai gali sakyti tik tai ne. Ar galite patvirtinti, kad mes balsuosime šiandien pusę penkių dėl šio klausimo? Aštuntas vėl klausimas. E, pranešėjo pono Fielnerio nėra. Mes labai e, sparčiai dirbome šį rytą. Viena iš priežasčių yra akivaizdi jau lyg prasideda vasaros atostogos. Turime dabar e, padaryti pertrauką. E, vieša posėdžio dalis baigta. Kai ką noriu pasiūlyti pranešėjams pankstinkime koordinatorių posėdį 15 minučių. Aš siūlyčiau E, susirinkti 15 po 11 ir pasitarsiu su kitais koordinatoriais, e, kad mes galėtume tikrai pankstinti šį posėdį. Dėkuoju, sutiksime po pietų.